herr präsident liebe kolleginnen und kollegen! ich freue mich sehr präsident juncker und premierminister mieli kolegos džiaugiuosi kad komisijos pirmininkas junkeris ir e, premjeras fico yra pasirengę pasirašyti bendrą deklaraciją dėl septynioliktų metų europos sąjungos prioritetų teisėkūros srityje pirmą kartą Visos trys institucijos susitarė dėl teisėkuros procedūros sąrašo, dėl klausimų, kuriems bus teikiama pirmenybė. Svarstant jos kitais metais, mes siekiame bendromis pastangomis kitais metais pasiekti e, pažangos e, apie tai kalbama šioje deklaracijoje, siekime užbaigti pradėtus projektus, todėl Tikrai reikia pasakyti, kad susitarti visoms trims institucijoms nebuvo lengva, reikėjo nusileisti visiems šiek tiek. Europos parlamentas labai daug pastangų padėjo, kad į prioritetinių klausimų sąrašą būtų įtraukti tokie klausimai kaip kovos mokestinių sukčiavimų, tai darbuotojų sąlygų gerinimas. Mes sugebėjome uh, užtikrinti ir konstatuojame, kad šiuose sritise būtina siekti pažangos. Noriu pabrėžti, kad ta pažanga turi būti konkreti, o neapsiriboti vien tik tai šventiniais pareiškimais ir pasisakymais, ypač turiuomenyje kova su mokestiniu sukčiavimu bei darbuotojų komandiravimo direktyvos nuostatų pagerinimu, nes šie klausimai yra tiesiogiai susijęs su mūsų piliečiams, aš norėčiau e, paaiškinti, kai kurios mūsų prieštaravimus susijusius su šia deklaracija. Šios deklaracijos pasirašymas nereiškia, kad Europos parlamentas atsisako savo teisų susijusių su teisė, kurios procedūra, nepasinaudodamas savo teisę užtikrinti demokratinę kontrolę. Tai tikrai nereiškia, kad rengiant kitus projektus, kurie nėra įtraukti į šią deklaraciją. Europos parlamentas nedalyvaus arba pradėti darbai nebus tesiami. Priešingai, daug darbų jau yra pradėta teisėkuros srityje ir jie bus tęsiami taip, kaip reikalauja mūsų patvirtinti teisės aktai, kuriuose kalbama apie teisėkuros veiksmų kontrolę. Šios deklaracijos tikslas yra padaryti teisėkuros procesą skaidresniu ir veiksmingesniu. Siekime susitarti, kokiuose sritise mes privalome siekti konkrečių rezultatų ir kokius darbus galime realiai nuveikti per likusį laiką. Būtent to konkrečių rezultatų piliečiai tikisi iš ES ir tikisi, kad mūsų sprendimai pagerins jų gyvenimo sąlygas. Todėl trijų institucijų pirmininkai, kolega Vico, kolega Junkeris ir aš pats pasirašome šią bendrąją deklaraciją. Ponios ir ponai, mes nusprendėme sudaryti tokią darbo tvarkę, kuriai pirmenybė teiks visas trys institucijos, po to, kai bus pasirašyta šiandien ši deklaracija. Taip mes žengėme rimtą žingsnį į priekį ir noriu pabrėžti, kad tokiai procedūrai pirmą kartą pritarė ir taryba. Dabar mūsų laukia užduotis susijusi su šios deklaracijos nuostatų įgyvendinimu. Europos parlamentas ir toliau sieks, kad visos trys institucijos komisija, taryba ir parlamentas lojaliai tarpusavėje bendradarbiautų ir e, tikimės, kad e, pirmininkaujant Maltai ir Estijai tas bendradarbiavimas vyks taip pat konstruktyviai, kaip ir per pastarosius šešius mėnesius pirmininkaujant Slovakijai. Aš ypatingai džiaugiuosi tuo, kad šiandien labai gausiai posėdėje dalyvauja tie kolegos, kurie ištisus mėnesius e, diskutavo apie šios deklaracijos svarbą ir tiems kolegoms, nesvarbu, kur jie dabar bebūtų, aš linkiu visokiojo pasiekmės.